esu pasirengęs užtikrinti, kad ES kels šį klausimą bendraudama su to šalies e, valdžia. E, sieksime, kad ateityje padėtis pagerėtų. Ačiū, diskusijos baigtos šio klausimu. Balsavimas vyks ap aptarus paskutinį trečią klausimą. Tai padėtis Zimbabvė ir vėlgi žodį pirmiausia suteiksiu ponui Paškai. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai, ne pirmą kartą susidarėme su Roberto Mugabio e, partija. 2008 m. Liepos mėnesį prieimėme rezoliuciją, kurioje numatėme, išreiškėme savo reikalavimą e, numatyti sankcijas Mugabiui. E, dabar vėl yra pastebimi bauginimo, savavališko arešto, partijos politinio oponentų dingimo atvejai. Valdančioji partija e, imasi sankcijų, vykdo ilgalaikį terorą. E, šiandien mes visi sutarėme dėl rezoliucijos teksto, tikėdamiesi, kad mums pavyks prisidėti prie terorizuotos tautos Zimbabvėje išlaisvinimo. Roberto Mogabės e, atvykimas į ES būtų įžeidimas Zimbabvės tautai. Todėl turėtume pritarti šiai rezoliucijai. Panas Van Orden. Uh, Ačiū, pirmininkė. Nuo mano darbo šiame parlamente pradžios, tai yra maždaug 12 metų, mes stengiamės padėti Zimbabvės gyventojams, stengiamės pagerinti jų gyvenimą bei uh, surasti optimizmo žvelgiant į ateitį. Tačiau tol, kol Robertas Mugabe yra valdžioje ir kol jį laiko ZANU PF ir saugumo pajėgos, kurios pelnosi iš e, deimantų e, kasybos. Vargu ar galėsime turėti kokią viltį, kas, kas nors pasikeis. Ir todėl mes raginame Afrikos šalis, ypač Pietų Afriką, siekti pokyčių Zimbabvėje. Ir net kai galime pastebėti tam tikrų teigiamų poslinkių šiuo metu, nes matome, kad Mugavė šiuo metu yra supanikavęs ir jo saugumo paėgos ir policija puola bet ką, kas jų manimų gali kelti jiems grėsmę. MDC e, ministrai ir žmogaus teisų gynėjai buvo mušami ir sulaikyti e, pastarosiomis savaitėmis. Uh, Taigi, man atrodo, kad Mugabe iš tikrųjų yra labai sunerimęs dėl dviejų dalykų. Jis mato, kad Kadafi, jo pagrindinis finansuotojas, prarado savo, valdė, e, prarado savo valdžią ir kad vargu ar jį rems kaimininės šalis, pirmiausia, Pietų Afrika. Atsižvelgdamas į tai, jog smurto nuolatos Zimbabvėje daugėja. Jau atėjo laikas e, padaryti galą smurtui Zimbabvėje, atėjo laikas parengti veiksmų planą, surenkti taikius ir teisingus rinkimus. Mes raginame ES vyriausybės ir visą ES dar intensyviau dirbti ir pasinaudoti visą savo turimą įtaką tam, kad padėtis Zimbabvėje pagerėtų ir kad būtų surinkti laisvi rinkimai, kuriuos mes galėtume stebėti. Šie rinkimai turėtų vykti be jokio įbauginimo. Pone pirmininkė, to, kol mes kalbėdamas apie ribojamasis priemonės, kurios yra taikomas Mugabė šalininkams, galiu pasakyti, kad jos turėtų būti išlaikytos ir negalime taip pat patvirtinti ir Mugabės paskirtos ambasadorės įgaliojimų. Tarptautinė bendruomenė, skaitant ir ES, yra pasirengusi padėti Zimbabvė labai dosniai, kai tik tai iš valdžios bus pašalintas Robertas Mugabe. Ačiū, toliau panas Argentinė. Ačiū pirmininkė. Maždaug dešimt metų stebiu padėtį Zimbabvėje, dirbu su vystimosi organizacija iš Amsterdamo, dirbu su žmogaus teisų gynėjais Niderlanduose Europoje, siekiame visus suburti. Norime ne tik tai susipažinti su žmonėm čia, išgirsti jų istorijas, bet norime keisti padėtį Zimbabvėje. Eivo Šikomo vienas iš asmenų, su kuriais susipažinau, apie jį kalbėjome na, kalbame ir užsimename rezoliucijoje, jis yra žmogaus teisų gynėjas, kuris e, niekada neprarado entuzijazmo būtent apie tokį žmogų kalbama rezoliucijoje ir tiesą sakant, ponas e, Mugabė turbūt dėl to nemiega e, praščiau. Jis ir jo kolegos iš MDC norit tęsti darbą pagal savo darbo atvarkę. O ką mes e, galime padaryti be, be sankcijų? Turime užtikrinti, kad e, Kimberly e, procesas skirtas konfliktų dymantams turėtų būti gyvendintas, šiais dymantais neturėtų būti prekiaujama, kadangi tai leidžia vyriausybei ir toliau vykdyti represijas žmonių atžvilgių, išnaudojamas vaikų darbas yra ir taip toliau ir panašiai. Apie mūsų darbą Zimbabvėje žinoma, tačiau mes neturėtumėm nuleisti rankų ir toliau minėti tokius žmonės. Ačiū toliau, ponė Ojulė. Dėkuoju. Dėkuoju, pirmininkė, mus labai neramina tai, kad žmogus nesų padėti Zimbabvėje per pastaruosius mėnesius labai pablogėjo. Zano BF e, trukdoma yra dirbti e, nacionalinės vienybės e, vyriausybė. ES turi reikalauti, kad Zanu BF persikėtojai būtų nubausti, lygiai taip pat kaip yra nubausti tie, kas muša, kalina ir kankina žmogaus teisų gynėjus. Asmenys, kurie yra, turi ryšių su Mugabės režimu, negali naudotis, negali būti atlaisvinti nuo mūsų tarkumo pribojimų. Nepagristi areštai ir kankinimai ir nuolatinis įbauginimas, visi, visi šie dalykai yra nusikaltimai, už kuriuos turi būti tinkamai baudžiama. Ana Gomes. Represijos Zimbabvėje yra aiškus ženklas, kokios problemos atsidarado po paskutinių rinkimų. Pietų Afrikos bendruomenė negali toleruoti tokių arešto atvejų nes MDC partijos e, nariai ir pilietinės visuomenės nariai ir toliau bus e, persekiojami. Reikia imtis e, žingsnių dar prieš rinkimus. Svarbus forumai, kaip Zimbabvės žmogaus teisų forumas, ieško medžiagos ir net MDC partijos nariai, jauni aktyvistai ir buvo persekiojami labai intensyviai, jie buvo bauginami ir tai yra visiškai nepri, nepriimtina. Pradėta teroro kompanija prieš šios žmonės. Prieš e, Zimbabvės žmonės ES turėtų daugiau dėmesio skirti šiai problemai prieš rinkimą. Ponui keliais žodis. Ačiū. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad e, kalbu kolegos e, vardu, kuris turėjo kalbėti šią popietę šią temą. Iš e, trijų šią popietę aptariamų temų, ši turbūt yra sudėtingiausia. Robertas Mugabe pasaulio arenoje yra jau pernelyg e, toli, jis daro žalą ir savo e, šaliai. E, vienybės vyriausybė sudaryta devintaisiais metais iš tiesų tiklus tikslų nepasiekė, turint galvoje, kad vyks, kas vyksta pastarojame metu, bauginimas, savivališki areštai, asmenų dingimai, taip pat egzekucijos, visa tai yra nepriimtina netgi nevyriausybinės e, organizacijos e, e, nukentėjo, buvo rengiami reidai jų biurus, reštuoti jų nariai ir, kaip buvo sakyta, Afrikos sąjunga bent jau dabar pradeda E, formuoti tam tikrą opoziciją ir tai ES suteikia galimybę prisijungti prie jų ir imtis visų diplomatinių e, priemonių, kurias turim šiam e, klausimui spręsti, siekiant užtikrinti, kad visų pirma Mugabe nustotų areštavęs žmonės, vykdęs egzekucijas. Antra, reikėtų patvirtinti konstituciją Zimbabvės piliečių labui, nes tai reikštų rinkimus ir demokratinės vyriausybės suformavimą Zimbabvėje. Ačiū ponui Keliui, ponas Tavaras. Ačiū pirmininkė. Visi žinome, kad aštuntųjų metų susitarimu ir devintaisiais metais buvo pasidalinta valdžia net tarp Mugandės, ZANUPF, MDC. Tai nebuvo pats geriausias susitarimas. Tai tuo nebuvo galima apginti žmogaus teisių. Zimbabvėje ir, žinoma, Mugabe ir jo šalinkai padarė viską, kad taranuotų susitarimą. Opozicija dabar turi daugumą žemutinėse parlamento rūmose. Vos prieš porą minučių paskelbtos naujienos apie išpolius prieš MDC partijos susirinkimą. Žinoma, ES negali užsimerkti prieš situaciją Zimbabvėje, neturėtų leisti Mugabė skirti ambasadorių nesinaudojant konstituciniu procesu. Ir reikėtų pasirūpinti, kad Mugabės pelnas būtų konfiskuotas. Politinių frakcijų vardu, visų pirma, PP vardu, ponas Kačmarikas. Ačiū, pana pirmininkė. Ne visi Zimbabvėje būtų laimingi e, dėl šių debatų, nes uh, Balandžio 18 diena yra laisvės, išsilaisvinimo diena Zimbabvėje. Valdžios pasidalinimo klausimai dažnai yra probleminiai, nes jie ne visada yra demokratijos išdava, tačiau kompromiso išdava, kai buvo Zimbabvėje. Tačiau Valdžios pasidalyjimas gali turėti teigiamą poveikį visuomeniai, jei jis vyksta laikantis tam tikrų sąlygų, o viena sąlyga yra ta, kad žmogaus teisų situacija gerėtų. Štai kodėl mes kalbame apie žmogaus teisų padėtį Zimbabvėje. Pavyzdžiui, galime numatyti saistomasias priemonės e, labai veiksmingai, tačiau mes negalime toleruoti, kad e, tie asmenys, kurie nenori pasirašyti po kai kuriomis peticijomis, būtų mušami ir persekiojami. Tada turime kalbėti apie žmogaus teisės. Argenis, the... Ponas Arsenis, socialdemokratų frakcijos vardu. Ačiū, ponia pirmininkė. Mugabio partijos e, nariai dabar grasina ir baugina opozicijos partijos narius, pažeidžia žmogaus e, pagrindinės teisės ir laisvės ir stabdo demokratijos plėtrą šalyje reikia kalbėti apie istorinę atsakomybę. Mes esame atsakingi už tai, kad Afrikos šalis būtų demokratinės. Štai kodėl mūsų atsakomybė Zimbabvės atžvilgių yra dviguba. Situacija Zimbabvėje yra ypatingai svarbi mes, kaip graikai, turime padėti Zimbabvės gyventojams, nes 47 metais patys išgyvenome, ką reiškia diktatūra. Mums perversmas pavyko, o dabar turėtume būti ypač solidarūs su Zimbabvės žmonėmis. Mugabio bendrininkai turėtų būti atstatydinti. E, reikia, kad Zimbabvė taptų demokratiška valstybė, reikia e, akcentuoti ir Kimberlio proceso laikymas. Ponas Takas, ES remia Kimberlį procesą, kurio e, tikslas yra užkirsti, jog konflikto deimantai nepatektų į pasaulio rinką. Tačiau įvykiai Zimbabvėje mūsų, mūsų neramina. Demokratinės Kongo Respublikos vadovas nusprendė vienašališkai tiekti į rinką deimantus, kurie buvo rasti Maranger e, kasyklose. Mes žinome, kad Mugabės saugumo pajėgos kankina ir žagina vietos gyventojus. Jeigu deimantai bus parduodami, tai tik tai sustiprins Zimbabvės režimą ir, e, nusik, ir Mugabės, Mugabė palaikančius nusikaltelius. Todėl aš raginu, kad būtų aukščiausių lygmenių sprendžiamas šis klausimas ir kad santykiuose su Demokratinė Kongo Respublika taip pat būtų e, iškelta būtinybė laikytis Kimberly proceso. Be to turime daryti kažką e, Afrikoje tam, kad uh, brutalūs Afrikos režimai negalėtų finansuoti karinių režimų, parduodami mums e, savo mineralinius išteklius. Dėkuoju. Thank you, Mr. Tanok. Mr. Preda is next. Ačiū, ponai Tanokui, panas Preda. Gerbiamasis pirmininkė, kiekvieną kartą, kai aš girdžiu, ką nors kalbant apie Mugabę, aš iš karto prisimenu poną Čiaušesku ir poną Kadafį. Muga, Mugabė buvo Čiaušesku draugas. Ir yra nemažai panašumų ir tarp Mugabės ir Kadafi. 43 e, e, žmonės buvo sulaikyti Liepos 19 dieną ir jie buvo apkaltinti išdavystę ir po to pasmerkti miriop. Štai kokia buvo bausmė jiems skirta. O jų vienintelė kaltė buvo tai, kad jie tiesiog e, skelbė žinę apie tai, kas vyksta Tunise ir Egipte. Tai Zimbabvei reikia teisingų ir laisvų rinkimų. Ir aš tikiuosi, kad kada nors surenkti šios rinkimus bus įmanoma. Ačiū. Pradame spontaniškų pasisakymų procedūrą, ponė Sair. Ačiū pirmininkė. ES e, e, užsienio reikalų ministrų taryba patvirtino rezoliuciją dėl Zimbabvės. Jie norėtų toliau taikyti sankcijas, kadangi reikiamos pažangos e, nematyti, keliamas reikalavimas kad būtų pažanga įgyvendinant galių pasidalimo susitarimą. Uh, Kol kas e, to nėra. Mugabe ir jo sąjungininkai veikia prieš opoziciją, yra ir kankinimo, ir nužudimo atveju. ES akci... E, sankcijos tikrai nukreiptos ne prieš, prieš Zimbabvės žmonės, nes ES teikia labai daug paramos maistu, e, kitais ištekliais Zimbabvei laisvi rinkimai turėtų būti surinkti, juose turėtų dalyvauti stebėtojai. Dėkui. Pana Geringer Deotenberg. Teraz. Dziękuję bardzo. Labai ačiū. Kalbant apie Zimbabvę, mes kalbėjome ir spalio mėnesį, kalbėjome apie mm, santykius su pietų. Afrika šalimis. 90 procentų nedarbo lygis, 43 metai yra vidutinė gyvenimo trukmė, nėra sveikatos priežiūros paslaugų akcent, užtikrinama. Prezidento Mugabio ir premjero Cvengirai įsipareigojimai nėra vykdomi, tai nesuteikia vilties ir tai nėra demokratiškas problemos sprendimo būdas. Situacija nesikeičia. Šiandien e, debatuojame apie Afriką, nors e, Šeši tūkstančiai kilometrų mus skiria, tačiau kartais demokratija nežino jokių ribų. Todėl Europa kviečia Zimbabvę atsižvelgti į tartotinę situaciją ir stiprinti savo vidaus politiką, atsisakyti opozicijos narių represijų bei sulaikymo, leisti žmonėms laisvai dalyvauti rinkimuose. Zimbabvė neturėtų dirbtinai kurti problemų. Manau, kad tas Afrikos pavasaris vykstantis Šiaurės Afrikoje turėtų persikelti ir į Zimbabvę. Ačiū toliau, panas Busai. Gerbėjau kolegos delegacijos ryšiams su. Uh, uh, su Afrika turi tikrai imtis veiksmų. Ir esu įsitikinęs, kad ponia Ašton turėtų imtis netidėliotinų veiksmų. Ir reikalauti, kad visos pagrindinės laisvė, laisvės būtų gerbiamos. Labai svarbu yra tarptautinė bendruomenė įsitraukti į dialogą su Zimbabve. Visi įstatymai, kurie prieštarauja tarptautiniai teisiai ir žmogaus teisėms ir kurie vis dar tebe galioja Zimbabvėje, turėtų būti panaikinti. Pietų Afrika galėtų daryti kur kas daugiau ir stengtis labiau, kad demokratija sugrįžtų į Zimbabvę. Pone Basescu, dar viena Rumunijos atstovė. Evenimentele actuale... Ačiū, ponė pirmininkė. Įvykiai Zimbabvėje neramina mūsų visus, visus, kam rūpi žmogaus teisės Afrikoje. Birželio mėnesį e, e, turėtų vykti rinkimai ir mes matome, kad e, dabar piliečiai yra bauginami. Disidentai, visi režimo priešininkai, žmogaus teisų gynėjai yra bauginami ir uh, ir e, persekiojami. Ir dabartinis režimas nebegali garantuoti skaidrių rinkimų. Ekonominė situacija šioje šalyje taip pat yra labai apgailėtina. Prezidentas remia kalnukasybos sektoriaus e, nacionalizaciją. Ir tai yra labai svarbu, kadangi Užsienio investicijos, e, kurio, kurias pasiekė šį kalnakasybos sektorių, buvo labai ženklios ir jos padėjo stabilizuoti padėtį jame. Žodis, ponai Repa. Ačiū. ZANUPF partija ne iš nepildė pažadų dėl valdžios pasidalimo sustarimo, Zimbabvėje nepavyko pereiti prie demokratijos, vyksta bauginimas, žmonės areštuojami, kankinami. Tokiu atveju pastebima pastaraisiais mėnesiais vis daugiau, dabartinė politinė situacija neleidžia pasiekti pažangos, žmonės kankinami dėl savo politinių pažiūrų, kankinami žurnalistai. Mums reikia rasti būdą padėti Zimbabvei vystytis. Europos vadovų taryba nusprendė toliau taikyti ribojamasias priemonės Zimbabvei, jos vyriausybei, E, tai apima ir juodąjį sąrašą. Manau, turėtumėm taikyti tas priemonės, kol e, neturėsime įrodymų, kad Zimbabvėje vyksta pokyčiai. Tačiau reikėtų priemonės taikyti korumpuotai vyriausybei. Neturėtumėm kenkti žmonėm. Taip, jūs papratėte šitą žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, dar būdamas vaiku iš Rodezijos gavau laiškus. Trys mano tėvo sesės buvo katalikės ir jos vyko į Rodeziją, Pietų Afrikoje. Tiesa, jos niekada nerašė apie tai, kad Rodezijos žmonės būtų badavę. O tai, kas vyksta šiandien šioje šalyje, yra visiškai nepriimtina. Rodezija, o vėliau Zimbabvė buvo uh, puikia šalis. Tačiau uh, komunistas Mugabė sugebėjo iš šios nuostabios valstybės paversti badaujančių žmonių valstybę. Noriu padėkoti visoms kolegiams ir kolegoms, kurie iškėlė šį klausimą. Visiškai neįsivaizduojama, nepakeliama, kad tiek ilgai Mugabė um, terrorizuoja savo gyventojus. Turėtume kreiptis ir į Pietų Afriką. Pietų Afrika turėtų nurodyti tam tikras ribas pačiam Mugabiui, o kol tai neįvyks, jis ir toliau terorizuos savo žmonės. O dabar žodį suteikiu Europos komisijos vicepirmininkui ponui Šefčiovič, tam, kad jis pateiktų mums komisijos poziciją. Ačiū, gerbimasis pirmininkė, gerbimi Europos parlamento nariai, mes visi sutarėme, jog Zimbabvėje yra pažydinėjamos žmogaus teisės ir kad šis klausimas yra jau per nelik ilgą laiką mūsų darbo tvarkė. Ir panašu, kad visos mūsų viltis, jog situacija kada nors pasikeis, nuolatos žlunga dėl represinių režimo veiksmų. Prieš kelias savaitės įvyko rimti įvykiai, dėl kurių uh, mes nusprendėme pratesti taikomų, taikomas ribojamasias priemonės e, režimo šalininkams. Šiuo labai svarbiu metu mes norime pabrėžti, jog vyriausybėje esančių partijų susitarimas yra labai svarbus ruošintis rinkimams Zimbabvėje. Šiame kontekste norėčiau pabrėžti, jog būtina yra peržiūrėti šį sprendimą tam, kad jį galima būtų realiau, tikriau įgyvendinti smurtas prieš politinius oponentus e, padidėjo pastruoju metu. Europos Sąjunga e, e, kovo 19 praeitą mėnesį paskelbė pareiškimą pasmergdama politinio oponento įbauginimą ir smurtą prieš juos. Kovo 31 dieną Sadek taip pat pasmerkė Zimbabvės vyriausybės veiksmus bei vykdomus bauginimus. Sadek taip pat pasiūlė paramą tam, kad rinkimai būtų surinkti laikantis Sadek principų bei visuotinį patvirtintų demokratinių rinkimų principų. Taip pat yra raginamas e, sukurti bendrą rinkimų stebėjimo komitetą. ES įsitikinus, kad Sadeko ir, ir e, tai yra Pietų Afrikos vystimosi bendrijos ir Afrikos sąjungos parama yra būtina tam, kad būtų surastas Zimbabvės krizės sprendimas. buvo paskirtas, e, paskirtas Zimbabvės ambasadorė. Labai svarbu yra palaikyti dialogą su Zimbabvė ir todėl mes negalime pakengti e, ambasadorės veiklai. Valstybės narės turėtų koordinuotai veikti Zimbabvės atžvilgių. ES yra viena stambiausių paramos tiekėjų Zimbabvei. Ir mes manome, jog reikia labai griežtai kritikuoti režimą, bet reikia padėti Zimbabvės žmonėms. Ir mes skiriame 365 milijonus Zimbabvei. Specializuotos nevyriausybinės organizacijos veikia šioje šalyje ir mes taip pat vyriausybės reformas bei konstitucijos reformą. Bet to mes finansuojame e, programas, kurios skirtos yra e, žmogaus teisų gynėjams paremti. Ir mes tada galime tikėtis, jog Zimbabvėje vykstantis rinkimai taps naujo e, etapo pradžia, naujos šviesesnės Zimbabvės ateities signalų. Ačiū visi pirmininkui, kolegos, baigiame diskusijas dėl Zimbabvės, galime pereiti prie balsavimo. Visų pirma, balsuosime dėl IVV bylos Kinijoje. Turime šešis rezoliucijų pasiūlymus. Pradėsime nuo bendro pasiūlymo.